Friends, I want to ask you to take... Čiuliai, norėčiau paprašyti, kad pradėtume darbą. Daugelis mūsų komiteto narių turi šiandien išvykti iš Briuselio. Ir norėtume, kad visi spėtų į lėktuvus traukinius ir aišku, norime kuo e, efektyviau padirbėti Mūsų laukia ilgas elektroninis balsavimas, o po balsavimo trumpas koordinatorių posėdis, taigi tikiuosi, kad koordinatoriai liks po balsavimo, o visus kitus po balsavimo paprašys kuo greičiau išeiti iš salės. Pradedame balsavimą ir pradedame nuo klausimo, į kurį atsakoma žodžiu tvirtinimo. Tas klausimas yra komisijai ir liečia įmonių socialinę atsakomybę. Balsuojame už kompromisinį tekstą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Ketvirtasis klausimas kompromisinis tekstas ir kartu yra ponios Harkin žodinis pakeitimas. Jis siūlo pridėti žodį voluntary, savanoriškas. Kas balsuoja už, kas prieš, susilaiko primta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu Balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Ponios Harkin, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta 26 už. Penktasis klausimas. Irgi turime kompromisinį tekstą. Pone Agnes, atsiprašau, kad šiek tiek įsiterpiau į balsavimą bet žinau, kad yra tam tikrų problemų dėl penkto klausimo. Tai yra informavimas ir konsultavimasis su darbuotojais, kai vyksta restruktūrizacija. Turbūt prisimenate, kad atitinkamas dokumentas 14 metais sausi plenarinėje buvo tvirtinamas, 13 metais buvo tvirtinamas Ir šis klausimas žodžių ne visiškai atitinka tą 13 metais patvirtintą tekstą. Taigi aš turėčiau pasiūlymą pateikti, pakeisti tekstą. Tai yra, ar komisija pasiūlys teisinių aktų dėl informavimo ir konsultavimosi su darbuotojais, jei vyksta restruktūrizavimas. Tai ta formuluotė yra tiesiog tam, kad atitiktų 13 metais patvirtintą tekstą. Pirmininkė, Dėkoju. Balsuojame dėl kompromisinio teksto penktame klausime, kas už, kas prieš, susilaikė. Turime pastikrinti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. EPP vienu asmeniu per daug. Vienu mažiau iš EPP turėtų balsuoti. Dabar gerai. Balsuoti baigiame. Ir priimta tik vieno balso persvara. Balsuokime už visą e, klausimo projektą. Kas už, kas prieš. Pirmininkė. Sako, kad turime balsuoti elektroniniu būdu.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 Uh, to... Dabar einame toliau. Toliau balsuosime dėl socialinio, socialinio dempingo Europos Sąjungoje. Pirmasis pakeitimas neprimtinas. Pakeitimas 142 už kas prieš, susilaikė priimta. 143 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Sakyčiau atmesta, pasitikrinkime elektroniniu būdu 143 pakeitimas. Balsuoti baigiame, balsu, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Vienu per daug EPP atstovų. Dabar gerai, priimta dviejų balsų persvara. Toliau 145 ir 146 ir 147 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, kompromisas A, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas B, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kompromisas BA, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pakeitimas 187 ir 188, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. CA kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau keliaujame į 11 puslapį. 215 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta Turime pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu. 215 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 219 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 219 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. atmesta. 220 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 232 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. DE kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 234 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. E kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. FAM vienas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. F kompromisas Ne, atsiprašau, 245, 6, 7 ir 8 pakeitimai, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Kompromisas F. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Toliau. Aš 18 pus. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 279 ir 280, kas už, kas prieš susimai, susilaikė atmesta. G kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau 20 puslapis. 293 pakeitimas, kas ir 294 5, 6, 7, 8, visi šie pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. H kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kitas puslapis. 307 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta turbūt patvirtinta. Pastikrinkime elektroniniu būdu 307 pakeitimas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta. 310 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 313 pakeitimas, kas už, kas prieš. 313. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. 315 ir 316, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. J kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 24 puslapis, 346 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, ką kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. Ko gero priimta, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. Nepakėlėt rankų, dėl to nesimatė. 3, 5, 8. 3, 5, 8 ir po jo esantis, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 29 puslapis. LA kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 31 puslapis. 4, 1, 4, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 415, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. 415 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 32 puslapis, 420 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pastikrinkime, 420 pakeitimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame, atmesta. 423 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Nenorit tikrinti elektroniniu būdu, manau, atmesta. 425 ir 26, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 425 ir 426 balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta. Tran 12. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. R kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Tran 18, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 444, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Tran 21, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Tran 20, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 462, kas už, atsiprašau, jis atkrenta. 464 irgi atkrenta. Taigi balsuojame dėl 465 ir 66 pakeitimų, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. P kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 480. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 481. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime 481, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Primta. Tran 10, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Einam į 30. Į 39 puslapį. Trumpai noriu paprašyti, jūs tikrai puikiai pirmininkauti, tačiau man atrodo, kad mūsų balsavimo sąrašų puslapiai yra skirtingi, tai jūsų minimi puslapiai mus tik tai dar labiau suklaidina, o ne padeda. Taigi, į tai norėjau atkreipti dėmesį. Aš žinau, kad kiekviena frakcija turi savo sąrašus. Aš turiu bendrą, taigi nebeminėsiu puslapių skaičiaus, puslapių numerio. Transporto 16-19, man atrodo, dabar. Balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikė, man atrodo, atmesti, bet pasižiūrėkime, balsuokime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Nebuvau teisi. Didelė persvara patvirtinta. 503 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 504 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Bet gal vis tik pasitikrinkime dėl 504, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip. Penkioliktasis transporto, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 507 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikriname. 507. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Matome rezultatą. 26 transporto kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Transporto 11 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 523 kas už, prieš, sulaikė atmesta. 5 524, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 525 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Tikriname. Dėl 525 balsuojame, prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 528 kartu su 529 ir 530, kas už, prieš, susilaikė, atmesti. S kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. S A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 539 kartu su 540, 41, 42, 43, 44 ir 545, kas už, prieš, susilaikė atmesti. T kompromisas, už, T, a, už prieš susilaikė priimta. T už prieš susilaikė priimta. 564, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 565, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Atsiprašau, sako pirmininkė, atmestas. Norite tikrinti? Ne. V kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. VA, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penkišimtai aštuoniasdešimt šeštasis, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 584, kas už, prieš, susilaikė, Reikia pasitikrinti, nes neaiškus rezultatas. E, neaiškiai kėlėte rankas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas e, dvigubai V. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 587, 88, 89, 90, kas už, prieš, susilaikė atmesti. X kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Moterų devintasis kas už, prieš susilaikė priimta. 604 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta tikriname. 604 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 607, kas už, prieš, susilaikė. Dar kartą, e, kas už, prieš, susilaikė, primta. 608 kas už prieš susilaikę tikriname dėl šeši, balsuojame dėl 608 prašom balsuoti balsavimas baigtas patvirtinta 27 balsavus už 609 kas už prieš susilaikę atmesta. 609 vis tik tikriname. Prašom balsuoti, balsavimas baigtas. Patvirtinta. 29 balsavus už. 610 kas už, prieš, susilaikė, atmestas, į kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 623 pakeitimas ir 624-25, kas už prieš susilaikė atmesti Z kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 647 pakeitimas. Radote jį. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Tikriname. 647 pakeitimas. Pradėkite balsuoti. Baigiame. 649 ir 650, kas už, prieš, susilaikė, atmesti. AA kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 666 pakeitimas, 67, 68, 69, 70, kas už, prieš, susilaikė atmesti. BB kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. KA kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Moterų komiteto septintasis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. CC kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 687 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Tikriname. 687 balsavimas pradedamas, baigiamas. Atmestas. 688 kas už, prieš, susilaikė, mano nuomonė atmestas, bet pasitikrinkime. 688 balsavimas pradedamas, baigtas. 690, 91, 2, 3, 4, 5 ir 96, visi, kas už, prieš, susilaikė, atmesti, DD kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas, 701, kas už, prieš, susilaikė, atmestas, Tikriname 701. Balsavimas pradedamas, baigtas, atmestas. 702. E, dvi dalys pirmoji. Tekstas be e, žodžių in the worker mobility package. E, ir antrojo dalyje tie žodžiai. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septynišimtai trečiasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas, tikriname. 703 pakeitimas, balsavimas pradedamas, baigiamas. Priimtas nurodomosios dalys, toliau e, antras, trečiasis pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė priimti. Ketvirtasis, kas už, atkrenta. Atkrito. Penktasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Septintasis, atkrinta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis už, prieš prieš susilaikė priimtas, dešimtasis už prieš reikia patikrinti dėl devintojo pakeitimo. Balsavimas pradedamas, baigiamas, priimtas dešimtasis kas už, prieš, susilaikė priimtas, vienuoliktasis už, prieš, susilaikė priimtas, Dvyliktasis už, prieš, susilaikė priimtas. Tryliktasis už, prieš, susilaikė priimtas. Devynioliktasis kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dvidešimt antrasis kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dvidešimt trečiasis kas už, prieš, susilaikė priimtas susilaikė, atmestas. Atrodo, kad taip, bet pasitikrinkime dėl 23 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas. Transporto F. Kas už? Prieš. Susilaikė. Susilaikė Tikriname transporto F pakeitimas, kadangi neaiškus rezultatas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 24. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Tikriname. 24 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. 25 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 26 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 27 kas už Pasitikrinkime. Prašom balsuoti dėl 27 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. AC kompromisas kas už. Prieš susilaikę. Priimta. AB kompromisas kas už. Prieš susilaikę. Patvirtinta. Patvirtinta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Moterų komiteto B. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 45. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 46. Kas už? 46. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. AE kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Moterų komiteto D. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Moterų komiteto E. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 49. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 50. Dvi dalis. Pirmoji. Having regard features. Kas už? Prieš. Susilaikė primtas. Antroji dalis. Such as transport. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Tikriname antrąją dalį. Balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Transporto A. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Transporto B. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 107. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikriname. 107 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, baigtas. Patvirtinta. 53 už, prieš, susilaikė, atmestas. 54 kas už, prieš, susilaikė, primtas. 55 už, prieš prieš, susilaikė. Sunku pasakyti, koks rezultatas. Tikriname, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. AG kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. kompromisas minus A. Kas už prieš susilaikė priimta. 63. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 64. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 65. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. A H kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 74 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Tikriname 74 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 75. Kas už? Prieš. Susilaikė. Negaliu um, pasakyti, nes neaiškiai kelti rankas. Pasitikime E, vicepirmininkų viskas gerai. 76 dabar kas už? Aštuošim penktasis kas už? Ir aštuošim šeštasis. Abu kas už? prieš susilaikė atmesti. Pasitikrinkime vis tik tai. Pasavimas baigtas. Atmesti. AI kompromisas. Kas už? visiems reikia atostogų, sako pirmininkė. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 89-90 kartu, kas už, prieš, susilaikė, atmesti. Tikriname 89-90 pakeitimai, prašom balsuoti, balsavimas baigtas. Atmesti. AJ kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. AL kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 108 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 108. 110 su žodiniu pakeitimu pranešėjo pakeisti 0,6 procentus 0,7 procentais. Su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaikė, priimta. 111. Taip pat yra pateiktas žodinis pakeitimas su pakeitimu kas už, prieš susilaikę priimta. 112 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 113 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 117 už, prieš susilaikė priimta. 119 kas už, prieš susilaikė priimta. AD kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 122 kas už, prieš susilaikė priimta. Tikriname dėl 122 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 123 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 124 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tikriname. 124 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Atmesta. Šimtas dvidešimt šeštasis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas dvidešimt aštuntasis kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 130, 29. 130. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Tikriname. 130. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas. AK kompromisas kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsavimas dėl pranešimo projekto su pakeitimais, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Visi balsavote, balsavimas baigtas. 37 už 7 prieš. The roll call vote result will be in the... Vardinio balsavimo rezultatai bus įtraukti į pranešimą. Aš noriu padėkoti pranešėjai. Žinau, kad vyko 20 susitikimų su šešėliniais pranešėjais. Praktiškai būtų galima įtraukti Gineso rekordų knygą tokį skaičių. Dabar suvaržys balsuosime dėl pono Krasnodemskio. Prašom projekto, pirmasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 56, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 57 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 59, kas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 59. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 60 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 61 atkrinta. 65 kartu su 66 atsiimti. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dar turime grįžti atgal ir balsuoti dėl 61-ojo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. O dabar balsuojame dėl antrojo kompromiso, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuoniasdešimt ketvirtas, kas už prieš susilaiko atmesta. 86, kas už prieš susilaiko pritarta, 87, kas už prieš susilaiko atmesta, 24 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 103 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl 103 pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 102 pakeitimas kas už prieš susilaiko pritarta. Penktas kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Šimtas tryliktas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Biudžeto trečias pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta regis septintasis, kas už prieš susilaiko pritarta biudžeto ketvirtas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 333, kas už, prieš susilaiko pritarta. 25 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 112 už prieš susilaiko pritarta. 111 kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Šimtas trisdešimtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Šimtas trisdešimt pirmas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Regi 3 už prieš susilaiko pritarta, biudžeto 1 už prieš susilaiko pritarta, 128 už prieš susilaiko pritarta. Biudžeto antras už prieš susilaiko pritarta. Reikia ketvirtas už prieš susilaiko. Pritarta. Biudžeto dešimtas už prieš susilaiko pritarta. Regija Regija devintasis, kas už, prieš. Kas už, regija devinta, už kas prieš, susilaiko pritarta. 129 su žodinė pataisa socialistų demokratų. Žodinė pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 88 pakeitimas su pono Pavilo žodinė pataisa, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 91 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Pritarta 145, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 146, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 148 su žodinė pataisa socialdemokratų pateikta, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 147 už prieš susilaiko atmestas 149. Kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 160, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Šimtas penkiasdešimt devintas pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 161 su žodinė pataisa, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Du šimtai devyniasdešimt trečias už prieš susilaiko. Pritarta 11 kompromisus, kas už prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisus, kas už kas prieš susilaiko pritarta. Šimtas devyniasdešimt pirmas, kas už kas prieš susilaiko pritarta, 123, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 194, kas už, kas prieš pritarta. 196, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 196 pakeitimo antrosios dalies. Balsuoti pradame ir baigiame. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 206 kartu su 207, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 208, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 209, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 210, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 212, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 211, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 14 kompromisas, kas už kas prieš, susilaiko pritarta. Regi penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta 26 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta 256 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko. Pritarta 248 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko. Pritarta. Tikrinamės dėl 248. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 115 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta 116, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 117, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 15 kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 233, kas už, prieš susilaiko susilaiko pritarta, 234 kas už prieš susilaiko atmesta. 239 atsimtas. 16 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Turime balsuoti dėl 251, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Regija 11 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Regija 18, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Nėra pastabų. Ar regi 19, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta biudžeto 9 už, prieš susilaiko. Pritarta 352. Prit, kas už, prieš susilaiko. Pritarta, ne, atkrinta šis. Regi antrasis taip pat. 263 dabar, kas už, kas prieš, susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime dėl 263. Pradame balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. 264. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 265, kas už, prieš susilaiko atmesta. 19 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 287 už prieš susilaiko pritarta, 288 kas už prieš susilaiko pritarta, 27 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 289 kas už prieš susilaiko pritarta, 290 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 290, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Ir pritarta. Už prieš susilaiką pritarta. 21 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 304 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 305 pakeitimas, bet pasitikrinkime dėl 304 prieš tai. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar balsuojame dėl. Už prieš susilaiką pasitikrinkime dėl 305 ir 306 kartu. Balsuoti pradame ir baigiame. Pritarta. 307 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 311 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 312, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 313, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 314, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trys šimtai septynioliktas, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo taip pat. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame dėl 317 vienu balsuotojų nuo socialistų frakcijos per daug, dabar viskas gerai. Atmesta. Dvidešimt trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 332, kas už, prieš susilaiko pritarta, 325 kas už prieš susilaiko atmesta. 326 kas už prieš susilaiko pritarta. 334, kas už prieš susilaiko pritarta. Tai turime balsuoti dėl 335, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 336 kas už, prieš susilaiko pritarta. 337 kas už, prieš susilaiko atmesta. 338 kas už, prieš susilaiko atmesta. 339 kas už, prieš susilaiko atmesta. 300. 40, kas už prieš susilaiko atmestam. 341, kas už Trys šimtai keturiasdešimtas tikrinamės, balsuoti pradame, balsuoti baigiame. Taip, pritarta 31 balsams už 341. Kas už prieš susilaiko atmesta. 342 kas už prieš susilaiko pritarta. 343 kas už prieš susilaiko atmesta. trys šimtai. Keturiasdešimt penktas, jeigu niekas neprieštarauja, kas už, prieš susilaiko atmestą. 346 kas už, prieš susilaiko atmestą. 347, kas už prieš susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime dėl 347, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. atmesta 31 balsavus prieš 348, kas už, kas prieš susilaiko peritarta. Dabar balsuosime dėl 350, kas už, prieš susilaiko pritarta. 351, kas už prieš susilaiko. Manau, kad atmesta, bet siūlau pasitikrinti, pradedame balsuoti. Tai 51 balsuoti baigime. Atmesta. Biudžeto 8 atkrinta, 76 kas už. Prieš susilaiko Pakelkime dar kartą rankas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, ačiū. 353, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 354, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Balsuokime dėl 355, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 357, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 357. Balsuoti pradedame, baigiame dėl 357 atmestą. Konstatuojame dalis A. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 12 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Didelė balsų persvara. 13 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Biudžeto C pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 14 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 14 pakeitimas. Ne, 24 sako pirmininkė atkrinta, 15 pakeitimas dabar už prieš susilaiko pritarta. 16 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 17 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl 17 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 25 kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 26 su žodinė pataisa, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 27, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 28, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 29, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 31, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 32, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 33 pakeitimas, balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta Pasitikrinkime dėl antrosios dalies 33 pakeitimo. Balsuoti pradedame ir baigiame atmestą. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 35 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 36 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 37, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, biudžeto A pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, biudžeto B, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 38 pakeitimas, <clears throat> kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, 39 už, prieš, susilaiko pritarta, 40 už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Aštuntasis už prieš susilaiko pritarta. Devintasis už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis kas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis, kas už prieš, sakyčiau, kad pritarta. Dėl šeštojo, bet pasitikrinkime. Balsuoti. Pradedame ir baigiame. Ir pritarta septintasis pakeitimas, kas už prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl prašymo projektų su pakeitimais. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Ačiū. Pavyko balsavimas. Ir dėkoju pranešėjui ir visiems šešėliniam pranešėjim už visą darbą. Dabar Laura Agija pranešimo projektas ir pradėkime nuo septintojo kompromiso. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. kas už prieš susilaikė primta. 36 pakeitimas, kas už prieš, e, kartu su žodiniu pakeitimu, kas už prieš. Susilaikė. Atmesta. Balsuojame dėl tarybos sprendimo pasiūlymo su pakeitimais. Balsavome elektroniniu būdu. 39 už 5 prieš. Ir tada keliaujame prie viso teisėkuros projekto, kas už, prieš, susilaikė, elektroniniu būdu balsuokime. Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt už keturi prieš sveikiname pranešėją ir visus šešėlinius pranešėjus. O dabar vienu smūgiu balsuosime dėl Sogor pranešimo trišalės socialinių reikalų aukščiausio lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. 50 už vienas prieš. Fantastinis rezultatas. Visiems dėkoju, kurie rengė šį pranešimą. Ir dabar balsuosime dėl Europos zonos biudžeto pajėgumų. Pradedame nuo A kompromiso, kas už, kas prieš susilaikė priimta. B kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Penkioliktasis, kas už prieš susilaikė atmesta. Penkioliktąjį pasitikrinkime elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 15 pakeitimas atkrenta. 16 kas už, kas prieš, susilaikę, sakyčiau, kad atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, dėl 16 balsuojame, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas, sakyčiau, pasitikrinkime elektroniniu būdu. 20 pakeitimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 22 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. Turime pasitikrinti, balsuojame elektroniniu būdu 22 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Matot rezultatą, toliau 23, kas už, kas prieš. Susilaikė primta. 24 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji. Ir tai reiškia, kad turime balsuoti dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 25 ir 26 pakeitimai kartu už juos, kas už, kas prieš, susilaikė. Turbūt atmesta. Pasitikrinkime, balsuojame dėl 25 ir 26 elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta. E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Kompromisas E balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už? Davidai, negalim tau pasakyti. Ši informacija slapta. 28. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Turim pasitikrinti. 28. pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmestas 28, dabar 29, kas už, kas prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti 29 pakeitimas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, sakyčiau, atmesta. Niekas tuo nebejoja. Ar norite, kad pasitikrintume? Taigi, 32 pakeitimas. Reikia balsuoti dalimis. Pirmoji dalis, kas už. Gal pasitikrinkime dėl 31 pakeitimo. Taigi 31 pakeitimas, nes prašoma pasitikrinti elektroniniu būdu. Trisdešimt pirmasis pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 32 pakeitimas. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis atkrenta. Trisdešimt trečias, kas už, prieš susilaikė, priimta. Trisdešimt ketvirtasis, kas už, prieš susilaikė atmesta. 35 kas už, prieš susilaikė atmesta. 17 kas už, prieš Septynioliktasis pakeitimas. Balsuojame dėl septynioliktojo pakeitimo. Meserič pakeitimas. Balsuojame dėl 17 pakeitimo. Ponas Mečerič, kas už, prieš, susilaikė atmestą. Pasitikrinkime. 17 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 37 pakeitimas, jis patenka į 306, tai todėl toliau 39, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, 39 pakeitimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame atmesta. Kešim aštuntasis kompromisas. E, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinkime 48 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 48 pakeitimas atmestas. F kompromisas. Ne, atsiprašau, 40 pakeitimas, sako pirmininkė. Ne, kompromisas F, sako pirmininkė, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 40 pakeitimas. Norit F kompromisą patikrinti. Balsuojame dėl kompromiso F elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmestas. Kas už 40, kas prieš susilaikę primta. 42, kas už, kas prieš susilaikę primta. Pasitikrinkime 42 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 41 pakeitimas. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinkime. 41 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 43 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Galim pasitikrinti 43 pakeitimas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Primtas. 44, 45 pakeitimas. keliaujam prie kompromiso G. G. Kompromisas G, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penkiasdešimt antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 53 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 54 kas už, prieš susilaikė atmesta. 55 kas už, prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl 55 elektroninių būdų. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 56 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. H kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. Kompromisas H, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė. Turime 57 pastikrinti elektroniniu būdu. Balsuoti gėme. 57 pakeitimas. Priimtas. 58 kas už prieš, susilaikė atmestas. 59 už, prieš, susilaikė priimtas. 60 už, prieš, susilaikė atmestas. Tikriname dėl 60 pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 61. Už, prieš, susilaikė atmestas. 65. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 63. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 62. Kas už, prieš, susilaikę, priimtas, man atrodo, bet reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti dėl 62. E, balsavimas pradedamas, baigtas, atmestas. 64. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 66. Kas už, atkrinta. Į kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Į kompromisas. Balsavimas pradedamas dėl į kompromiso. Baigtas. Atmesta vieno, vieno balso persvarą. 67. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 68. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname 68. Prašom balsuoti. 68 pakeitimas balsavimas baigtas. Atmesta. 69, 70, 71, 72, kas už, prieš, susilaikė, priimti. 73, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 74, už, prieš, susilaikė, priimta. 75, negalima su kitais, tik 75. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 77. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 76. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. J kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Gerai, tikriname, J kompromisas, prašom balsuoti. J kompromisas. Balsavimas baigtas. Priimta. 78 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 79, 80, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ką kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Tikriname. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. L kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 86. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 90. 92. Pakeitimas žodžiu, kurį pateikė ponė Trebesijus, kas už, prieš susilaikė atmestas. 93 už prieš susilaikė atmestas. 94 pakeitimas su žodžiu, kas už prieš susilaikė atmestą. 95 kas už prieš Tikrinti reikėtų 95. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 96 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 97 kas už prieš susilaikę atmesta. 98 kas už, prieš susilaikę atmesta. 99 kas už, prieš susilaikę atmesta. Visas nuomonės projektas su pakeitimais balsavimas elektronis. Pirminkė Aš noriu pasakyti, kad aš balsuosiu prieš šią nuomonę. Atsijimu savo pavardę ir balsuosiu prieš. Balsuojame, išvelgiame tai, ką pasakė ponas Rikiotės. E, prašom balsuoti elektroniškai, elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Šis rezultatas bus užfiksuotas protokole. Dėkojame pranešėjui. Dėkoju visiems. Gana sudėtinga paini buvo balsavimo sesija tai rodo, kad mums tikrai reikia palsėti. Linkiu visiems gražios vasaros. Pasimatysime rūpiučio 31, rugsėjo 1. Vyks mūsų komiteto posėdžiai, bet dabar prašau pasilikti koordinatorių.